So, dear colleagues, welcome back. Uh, we had just the hearing together with AFID on the Ką tik tais kartu su užsienio reikalų komiteto nariais mes diskutavome apie ES ir JAV santykius. Na, o dabar mes iš karto galime įti prie mūsų darbo tvarkės aštunto klausimo. ES ir JAV e, santykių prekybinis aspektas. Dabar aš kaip pranešėjas pasisakysiu ir jums pristatysiu nuomonės projektą. Na, iš tikrųjų, čia matomos dvi monetos pusės. Viena vertus, JAV yra didžiausia priekybinė partnerė kalbant apie eksportą, bet taip pat ir apie importą. Importos rytyje tai yra antra pagal dydį e, ES partnerė. Mes palaikome jau ilgą laiką gerus ir stabilius santykius su šia šalimi. JAV ir ES ilgą laiką um, yra ir pasaulio prekybos organizacijos variklis Mes 95 e, metais su JAV buvome vieni iš pagrindinių šios organizacijos steigėjų. Mūsų priekybiniai santykiai tikrai sėkmingi. Buvo sudaryta nemažai reglamentuojančių bendradarbiavimo susitarimų. Neseniai buvo susitarta dėl patikrinimų gamyklose. Iš tikrųjų, tarp Europos Sąjunga ir JAV turi daug bendrumų priekybos rytyje, bet dabar JAV e, yra nauja e, vyriausybė ir kilo tam tikrų problemų. kilo tam tikrų problemų dėl muitų plienui ir aliuminiui. aliuminiui. Tokių problemų kilo ir PPO. Na ir dabar kila pavojus visai prekybos sistemai. Kalbant apie kitą kitus priekybos partnerius, vėlgi galima būtų pasakyti, kad Trumpo administracija nebepaiso PPO taisyklių ir e, priekybos politikoje naudoja štai kokį pagrindinį instrumentą, tai yra gale. Gale tapo pagrindiniu priekybos instrumentu. Šiuo metu JAV E, sutelkė dėmesį ties priekybą prekiamis. Priekybai prekiams yra taikomi skirtingi importo tarifai. Mūsų e, tarifai skiriasi maždaug 1 procentu, tai nėra daug. Na, bet yra ir uh, tokių tarifų, kur uh, e, ES yra 10 procentų, o JAV tik 2,5 procento. Bet uh, JAV yra prognozių dėl uh, ir dėl tokių aukštų tarifų kaip 25 procentai. Viską dar reikėtų aptarti. Na, bet dabar tie tarifai nėra jau tokie skirtingi. Dabar e, priekyba paslaugomis. Čia matomas didžiulis priekybinis perteklius perviršis JAV iš ES tikrai gauna didžiulės sumas už licenzijas ir patentus. Na, o kaip jau sakiau, e, Trump administracija šiuo metu stelkusi dėmesį ties e, priekybą prekiamis. Galų gale reikia rasti būdą arba būdus, kaip e, atgaivinti bendradarbiavimą su JAV. Aišku, tikrai reikės daug kalbėti su susijusiomis pusėmis JAV. Reikia sukurti bendrą prekybos darbo tvarkę, mūsų dvišaliai prekybai, bet taip pat būtina stabilizuoti ir globalią prekybos sistemą. Ir be abejo, to reikia ar PPO. Su JAF reikėtų pakalbėti apie tai, Kokias reformas reikėtų vykdyti visų pirma? Ir taip pat mes galėtumėm padiskutuoti ir apie tam tikrus dvišalius priekybos klausimus, o taip pat pagalvoti ir e, kaip bendrauti su trečiosiomis šalimis. Pavyzdžiui, tokiais klausimais kaip plieno gamybos perviršis. Mano nuomonės projekte yra aiškiai išdėstyta, kad Mes norime partnerystės. Mes turime aiškiai pasakyti, kad e, muitai plienui ir aliuminiui netitinka papo taisyklių, mes tam nepritarėme. Kiekvienas medalis turi dvi pusės. Na, o dabar mes turime sutilkti dėmesį ties tą pusę, kur visos problemos, turime jas išspręsti. Ačiū visiems uždėmesi. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, EPP frakcijos um, pranešėjas, ponas Pabaks. Ačiū pirmininkė. Norėčiau perskaityti EPP frakcijos šešėlinės pranešėjos Godliv Kuitsut Rovol pastabas apie ES ir JAV pastab, e, e, santykius. Iš esmės ši nuomonė yra puikiai subalansuota. Kalbam apie tai, kad vis dėlto dar galima ir pagerinti ES ir JAV santykius. Mes turime pagalvoti apie santykių ateitį. Reikia žvelgti ilgalaikę santykių perspektyvą, nes artimiausioje ateityje JAV išliks mūsų sąjungininkė ir priekybos, ir kitose sritise. E PPO reikalauja, kad ES um, įsitrauktų į jos veiklą tam, kad PPO organizacija išliktų veiksnė irgi e, atkreipiamas dėmesys į plieno ir aliuminio klausimą. Mes turėtumėm siekti e, tvirto ir glaus bendradarbiavimo taip pat ir šioje srityje su JAV, mūsų priekybos partnerė. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti už patiktą nuomonę mes turime galvoti ne vien tik tais apie tą stagnaciją, kuri yra dabar PPO. Turėtume pagalvoti apie tai, kaip pagerinti dvi šalius santykius. Akar frakcija visą laiką pasisakė už transatlantinių santykių gilinimą. Mūsų ekonomikos yra glaudžiai susijusios ir ateityje ateitis, ateitie tikrai yra daug galimybių tuos santykius dar labiau pagilinti, ar tai būtų TTIP susitarimas ar dar koks nors kitas susitarimas. Aišku, ir mums kelia susirūpinimas plieno ir aliuminio, aliuminio klausimas. Mes turime bendradarbiauti su JAV tam, kad rastumėm šio klausimo sprendimą. Naudodamėsi progą mes taip pat turėtumėm pažiūrėti, ar egzistuoja bendras požiūris, ar nebūtų galima kartu pasiekti didesnės pažangos. Mes turime e, galvoti ne tik apie dvišalius priekybos santykius, bet apie globalesnį paveikslą. Čia paminėčiau ir netarifinės kliūtis, investicijas, e, tai tik keletas pavyzdžių. Kalbant apie šią nuomonę, mes turėtumėm pagalvoti ir apie iššūkius, su kuriais susiduria MVI. Mes turime e, galvoti ne vien tik tais apie tai, su kokiamis problemomis susiduria e, europiečių įmonės JAV, bet ir atvirkščiai e, ypač kai kalbama apie duomenų srautus ir elektroninę komerciją ta laikina išimtis plienui ir aliuminiui. Na, dabar yra deramasi dėl kvotų. E, plieno dabar yra pagaminama daugiau negu kad reikia. Ir ko gero tarptautiniu mastu reikėtų problemą spręsti, stengtis, kad ji nebūtų eskaluojama, reikia ir toliau išlaikyti dialogą. E, taip, situacija PPO dabar yra labai svarbi, apie tai kalbama ir jūsų nuomonėje. Tai yra mūsų bendras iššūkis ir mes turime rasti bendrą sprendimą bendradarbiaudami su JAV. Labai džiaugiuosi tuo, kad e, JAV e, galiausiai paskyrė savo ambasadorių PPO, aš nesu nekantrumu laukiu diskusijų su juo. Mes pateikėme pakeitimų, bet tikrai manau, kad Šitą nuomonę, šitą nuomonę yra gera, bet ją dar galima būtų patobulinti. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Aldė vardu Mariečių Šakė. Ačiū, kalbėsiu trumpai, nes daug kas jau buvo pasakyta. Manau, kad ši nuomonė mums suteikia galimybę pareikšti savo nuomonę kaip parlamentui ir komitetui įvairiais klausimais. Na, ta, tas taisyklėmis, e, tas iššūkis dėl taisyklių, ginčiai su JAV mm, yra svarbus dalykas. Manau, reikėtų pagalvoti apie sąlygas, kuriomis vyks tolesnės dėrybos. Na, akivaizdu, kad e, bet kokios dėrybos dėl TTIP yra dabar išaldytos ir negalime dėrėtis patirdami spaudimą, tačiau galėtume pagalvoti apie e, tai, kada kur ir kaip galėtų vykti dėrybos. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie sankcijų ekstrateritorinį poveikį. Tai yra pasikartojanti problema, kuri mums kyla su JAV. Manau, kad taip pat galėtume akcentuoti ir ES vienybės svarbą. Ir dėja, ta šalis, kuri, kurią jūs geriausiai pažįstate, šiek tiek lankstosi JAV, o tai nelabai palanku vieningai ES pozicijai. Ir aš manau, kad e, sunku bus išvengti susiskaidimo, kai yra tiek daug suinteresuotų subjektų, JAV čia yra ne vienintelė. Manau, kad mes e, galime kartu dirbti e, su šiais klausimais. Ir manau, kad reikėtų ne agresyviai kritikuoti ją, bet galvoti, kokie galėtų būti transatlantiniai santykiai grindžiami taisyklėmis ir principais. Ir aš žinau, kad yra amerikiečių, kurie mums pritarė, bet galbūt ne jie šiuo metu, jų šiuo metu nėra Baltosiuose rūmose. Ačiū. Dabar žaliųjų vardų Janik Žadojo nėra. Dabar Helmut Šolc. Ačiū pirmininkė. E, kartu su užsienio reikalų komitetu mes jau kalbėjome apie tai, kokie sudėtingi transatlantiniai santykiai. Aš suprantu, kad padėtis rimta, taip pat buvo teisingai įvardinti ir svarbiausi iššūkiai. Aš pritariu iš esmės šiai parengtai nuomoniai, ypač pirmam punktui, kur parašyta, kad Jeigu mes kalbėtumėm e, dabar apie santykius kokią nors kitą šalimi, ar mes viską vertintumėm pagal tos pačius standartus? JAV yeah, vis dėlto yra pati didžiausia ES eksporto rinka ir taip pat antra pagal dydį importo rinka. Tokie, tokios yra ekonominės aplinkybės ir tiek e, didelės įmonės, tiek ir MVI susiduria su didžiuliais iššūkiais, kuriuos mums reikia spręsti. Šioje nuomonėje reikia aiškiai pasakyti, kad reikia tinkamai suformuoti ES ir JAV santykius. Ir taip pat svarbu, kad e, išliktų PPO daugia šalės priekybos sistema. Man pasirodė įdomu ir tai, kad nuomonėje kalbama ir apie tam tikrą sankcijų sistemą, kaip ją būtų galima sustiprinti. Kalbant apie tolimesnį bendradarbiavimą. Aš manau, kad nebūtinai e, toliau reikia vien tik su JAV kalbėti apie daugia šalės prekybos sistemos plėtojimą. Reikia apie tai kalbėti su kitomis šalimis ir su JAV. tik bendradarbiaujant su kitomis PPO šalimis pavyks išlaikyti daugia šalės priekybos sistemos struktūrą. Ne vien tik tais priekybos tikslais, bet ir siekiant įveikti dabartinius globalius iššūkius. Šiuo metu iš JAV pusės aš to pasigendu. Manau, kad tai yra svarbu, kalbant apie priekybinius ir ekonominius santykius su JAV. Tiziana Begin. Ačiū, FDD vardu Tiziana Begin. Ačiū, pirmininkė. Kaip jau sakė daugelis kolegų, santykiai su JAV niekada nekėlė tokio didžiulio susirūpinimo kaip dabar. Kyla pavojus plieno, aliuminio, automobilių, vaistų sektoriams situacija ES tikrai blogėja. Be to, Trumpas nori nubausti tas ES e įmonės, kurios prekiauja su Iranu. E, šios priemonės iš esmės paliestų tokias šalis kaip Vokietija ir mano šalis Italija. Tai tarsi supriešina tarpusavį ES valstybės narės. Tai yra tarsi pasirinkimas priekybiniai e, kontratakai. Tikrai pritariu tam, kas parašyta nuomonėje. Mes turime daryti viską, kad e, JAV laikytųsi tų kelių e, pasaulio priekybos taisyklių ir nesimtų vienašališkų veiksmų. Priekyba su JAV vis dėlto yra pelninga. Tačiau mes negalime užmerkti akių, nes antraip tiesiog atversime duris busimoms nesąmonėms ateityje. JAV turėtų būti vertinama viena kaip iš kitų šalių, o ne kaip pri privilegijuota partnerė. JAV turėtų suprasti, kad mes E, išliksime jų ištikimą sąjungininkę, bet ir JAV turi išlikti mūsų ištikimą sąjungininkę. Ačiū. Dabar ponė Reding. Ačiū, ačiū už viską, kas buvo iki šiol pasakyta. Pirmininkė, kolegos, mes visi sutarėme, kad padėtį reikia gerinti, tačiau kaip tai daryti, kaip to pasiekti. Tikrai neleidžiant ne per valstybės narės, kurios atskirai e, bando savo išsikovoti tam tikrų privalumų. Tik e, Europą kartu tari tai padaryti. Ir žinoma, negalima dėrėtis patiriant spaudimą, nes tada mes kaip ES tik pralaimėsime. Aš manau, kad mes turime parodyti stiprybę. Ir taip pat reaguoti su, per kontrpriemonės, net jeigu jų nenorime taikyti, tos priemonės turi būti paskelbtos ir mes turime būti labai griežti. Jeigu nebusime griežti, tai men, busime nesuprasti ir mus vertins kaip silpnus partnerius. Ir aš esu tikra, kad po rinkimų JAV reikia stiprinti dialogą su kongresu. Būtent taip mes galėsime išsikovoti tai, ko nori visi šioje salėje, tai yra geresnių, geresnius santykius. Manau, mes turime atlikti tą darbą, e, kurį dirbti buvome išrinkti ir būtent tuo lygiu mes galime kištis. Tačiau taip pat turime ir kritikuoti valstybės narės, kurios silpnina Europą, stengdamosi savo išsikovoti privalumų. Na, pavienės valstybės narės e, pralaimės, gali laimėti tik Europą veikdama iš vien. Na, na, man visą tai atrodo šiek tiek painai. Na, labai gaila, kad pono Pabriks čia nėra, nes aš norėjau jį pasveikinti, e, kad jis pateikė labai brandų ir apgalvotą pasi, pasisakymą, pranešimą e, kitoje salėje, kai vyko klausimai. Kalbant apie JAV, reikėtų pasakyti štai ką. Ne visada, net ir savo šalyje gali pasiekti, kad vyriausybei vadovautų tas žmogus, kurio norite, o to tikrai neįmanoma padaryti kitoje valstybėje. Taigi, na, tam tikros replikos, e, kurios čia buvo išsakytos, tikrai nieko nepasiekė ir tikrai jos netinkamos užsienio reikalų komitete. Na, ir aš nemanau, kad per savo gyvenimą dar sulauksiu tokio vyriausybės vadovo, kuriam pritarsiu. Manau, kad labai svarbu būtų suprasti viso šio reikalo kontekstą ir aš Dėkoju pirmininkui už nuomonę, už išsame nuomonę, tačiau ten neatsižvelgiama į bendrą kontekstą. E, o kontekstas yra tas, kad JAV turi 147 milijardų dolerių deficitą, kalbant apie priekybą prekėmis su Europa. Ir taip pat bet tai yra 55 milijardų dolerių deficitas paslaugų srityje ir paprastai muitai paslaugoms netaikomi. Taigi svarbu suprasti kontekstą, kuriame vyksta dialogas tarp ES ir JAV prezidento atstovų. Aš labai dažnai skaitau, nuolat skaitau Financial Times, uh, nors mano nuomonė ir nesu tampa visada su šiuo laikraščiu, tačiau garsus vokiečių komentatorius ponas Monker, kurio skiltis paprastai skelbiama pirmadienį, nuolat labai aiškiai intelekt, intelektinių požiūrių tiksliai ir remdamasis faktais sako, kad Vokietija turi per didelį perviršį, prekių eksporto perviršį. Tas perviršis yra per didelis Europos Sąjungai, jis yra per didelis bendrai pasaulio sveikatai ir e, tas perviršis per didelis netgi ir Vokietijos ekonomikos geroviai. Na, aš esu labai provokiškai nusiteikęs, e, bet e, manau, kad į tai reikia atsižvelgti šioje diskus, šiuose diskusijose. Taigi noriu pateikti prašymą gerbiamam pirmininkui prašau nušviesti arba bent jau paminėti šiuos bazinius faktus, pagrindinius faktus. O apskritai e, jūsų nuomonė tikrai labai įdomi ir grindžiama įvairia informacija. Ačiū dabar ponas Moren. Ačiū pirmininkė. Na, nežinau, ar galima į tą pranešimą įrašyti e, aspektų susijusių su Vokietijos ekonomikos padėtimi. Na, aš kalbėdamas apie šią, šį nuomonės projektą galiu pasakyti, kad pritarėme visiems principams, manau, kad teisingai yra apibūdinta situacija. Taip pat yra išryškinamos ir sudėtingos problemos. Manau, kad niekas neginčia prezidento Trumpo uh, E, išrinkimo, tačiau jie, jį išrinkus atsirado rimtų problemų. Tai yra ir PPO vaidmuo, taip pat ir teisėjų skirimas ir taip toliau. Tai, bet vis dėlto, kalbant apie Trumpą, reikia įvertinti jo galę. Ir aš manau, kad mes, europiečiai, turime galimybę e, taip pat įrodyti savo galę, įrodyti savo jėgą. Ir nemanau, kad reikėtų leistis į diskusijas apie, pavyzdžiui, galimą TTIP palengvintą variantą, TTIP light, arba kalbėti apie plieną. Aš manau, kad mes turime būti tvirti ir šiame nuomonės projekte e, tiesiog išreikštų didesnį tikėjimą Europos gale. Apie tai kalbėjo ir ponė Reding. Pirmiausia, reikėtų vengti to, kad valstybės narės e, pradėtų renkti dvišalius susitikimus. Priešingai, reikėtų mums būti bent jau vieną kartą vieningiems. Ir manau, kad šiuose diskusijose ypatingas vaidmuo tenka Europos parlamentui, nors ir artėjame prie kadencijos pabaigos, nors mūsų parlamentas kaip institucija turi tam tikrų ribų, vis dėlto mes, manau, galime įtvirtinti tą e, Europos galę. Mm, nes priešingų atveju diskusijos, nerybos bus e, dėbose nebus pusiausvyros ir mes pralaimėsime. Ačiū. Dabar komisijai suteiksiu žodį. Prekybos generalinių direktorato atstovui ponui Huben. Ačiū. Pirmininkė, šiuo metu mes pastabų apie šią nuomonę neturime. Ačiū. Ar tai yra gera žinia ar bloga žinia man? Tai yra gera žinia. Taigi Kolegos, ačiū už jūsų pastabas. Na, rengdamas nuomonės projektą turėjau paisyti dviejų apribojimų. Visų pirma, dokumento ilgio, dydžio apribojimų, kitas apribojimas buvo laikas. na, kai rašai dokumentą, negali būti tikras, kad tai, ką įrašiai, po kažkiek laiko vis dar bus aktualu. Ir kalbant apie ES vienybę, na, aš maniau, kad ta vienybė egzistuoja, tačiau kai buvo mm, da, pasakyta, yra valstybių narių, kurios bando rasti savo būdą, kaip bendrauti su JAV Bet kaip buvo teisingai pastebėta, mes turėjome išlikti vieningi ir reikšti aišku ES požiūrį. Tai, manau, yra svarbu pasaulinėme kontekste. Ačiū Jums už kitus papildomai paminėtus dalykus. Ačiū, kad paminėjote tam tikrų JAV taikomų priemonių išorės poveikį taip pat na, ir mažoms ir vidutinėms įmonėms rūpi būsimi santykiai. Svarbus yra ir galimų kontrapriemonių, prieš priešinių priemonių klausimas. Aš esu pasirengęs toliau tobulinti šį pranešimą, lauksiu jūsų pakeitimų, manau, kad ir pats pateiksiu keletą pakeitimų ir tikiu, kad mums pavyks pasiekti gerą kompromisą ir mūsų balsas bus e, girdimas ir ne tik, ne tik afet balsas girdimas. E, terminas teikti pakeitimus yra gegužės 22 diena, 18 valanda. Ačiū. Dabar periname prie darbo tvarkės 9 punkto globalizacijos suvaldymas, priekybos aspektai. Taip mes reaguojame į komisijos komunikatą ir įraš, įtraukėme ir tam tikrų naujų elementų, atsižvelgdami į dabartinę padėtį. Pranešėjas yra ponas Šuster, suteiksiu jam žodį. Ja, dank, Bernd. Ačiū, Bernd. Kai pasirodė apmastymams skirtas dokumentas, tuomet dar nebuvo visiškai aišku. kokie strateginiai pokyčiai laukia. Tai atsitiko 17 metų gegužė. E, Trumpas jau buvo išrinktas, bet dar nebuvo aišku, kokį poveikį tai turės priekybos sistemai. Na dabar panašu, kad vėl kalbame apie priekybinius karus. Na, be abejo, čia nereikėtų apsiriboti vien tik tais Trumpu. Negalima sakyti, kad, na, jeigu jisai nebūtų iš, buvęs išrinktas, tai nebūtų buvę šių problemų. Ko gero, kalbame apie globalesnius dalykus. Aš labai džiaugiuosi, kad pasirodė šis dokumentas. Kokia užduotis laukia mūsų? Mes turime pateikti strateginius atsakymus dabar kylantiems globaliems iššūkiams. Nuomonėje aš kalbėsiu apie tris pagrindinius iššūkius. Mano nuomonė, jie turės pasiekmių. Visų pirma, tai yra um, globalizacijos poveikis atskiriems regionams ir šalims. Tas poveikis yra labai nevienodas. tai sukelia politinių reakcijų vairiose sritise. Nuo to priklauso ir JAV politika. Antra, dabar pasaulyje keičiasi e, svorio pusiausvara. Kol kas galime kalbėti tik apie šio proceso pradžią. Rytų Azijos visų pirma, šalis visų pirma Kinija įgauna vis daugiau svorio. tas e, ekonominis svoris e, įtakoja ir didesnį politinį svorį. Na, o Europa ir Šiaurės Amerika e, prarandinėja savo pozicijas. Ateitie, ko gero, situacija tik aštrės. Na ir trečias dalykas, kurį, kurį noriu paminėti, yra štai koks po trečio pasaulinio karo susiklosti atitinkama prekybinė sistema, atsirado ir PPO, bet vis sunkiau tokią tvarką išlaikyti. Matome, kad dabar vis dažniau šalis vadovaujasi protekcionizmo principu. Na ir jeigu taip jau yra, tai tuomet, ko gero, per ateinančius metus šios trys tendencijos paveiks ir Europos Sąjungą. Kaip kad kalbama apmastymams skirtame dokumente, mums reikia pateikti išsamių atsakymų. Aš manau, kad e, yra būtinas paradigmų, e, būtina keisti paradigmas, būtina keisti ir mąstymo būdą. 2015 metais buvo pateiktas dokumentas, bet mes turėtumėm vadovautis ir jungtinių tautų gairiamis vystimos politikos rytyje. Iš esmės, manau, kad mums reikia strateginio atsakymo į dabar kylančius naujus globalius iššūkius. Viena vertus, mes turime stiprinti savo pozicijas ES viduje mes turime stiprinti vidaus rinką, e, valiutų sąjungą. Antra vertus, mums reikia stiprinti ir mūsų tarptautinį konkurencingumą. Tai reiškia, kad reikia toliau skatinti skaitmeninimo procesą, taip pat atnaujinti ir mūsų ekonomikos e, energetinį pagrindą. Taip pat mes turėtume pagalvoti ir apie investicijas, priekybinius instrumentus, struktūrinės, korekcinės priemonės, e, kuriamis turėtų pasinaudoti silpnesni regionai ir labiau pažydžiamos visuomenės grupės, tokius instrumentus reikėtų stiprinti. Taip pat reikėtų siekti daugia šalių sprendimų. Antra vertus, mes ir toliau turime siekti regioninių ir dvišalių susitarimų bei juos stiprinti. Mes siekiame sąžiningos į vertybės nukreiptos priekybos politikos, kurioje būtų atsižvelgta ir į tvaraus vystimosi tikslus. Taip pat e, reikia dėti papild, daugiau pastangų ir vidutinės trukmės laikotarpio perspektyvoje. Taip pat turime nepamiršti ir aplinkinių regionų, ne tik politinių, bet ir dėl ekonominių, migracinių priežasčių turime skatinti ir Afrikos šalių vystimasi. Taip pat būtų prasminga peržiūrėti ir rytų politiką. Reikėtų e, siekti sustiprinti bendradarbiavimą su Eurazijos sąjunga. Mums reikia stipraus atsako į kylančius iššūkius, jeigu mes norime suvaldyti globalizaciją. Viena vertus galima pasakyti, kad komisijos dokumente yra tikrai puikių minčių. Antra vertus, ta, kai kurias kitas to dokumento mintis reikia toliau plėtoti ar akcentuoti. Manau, kad reikalinga strateginė diskusija. Dab, įvykiai, pastarųjų dienų įvykiai rodo, kad e, dabar susidarime su tokiais didžiuliais iššūkiais, kurių jau seniai esame nematę. Ačiū dabar. E, Šiandien pranešė ponia Andrikėnė pirmą EPP frakciją. Ačiū ponia pirmininkė, kolegos. Vieną dieną Europa prabudo ir suprato, kad yra pavojų ir iššūkių, kurios kelia globalizacija. E, opozicija prekybos sutarimams su Kanada ir JAV sukėlė demonstracijas. Dėl to pamažu pasikeitė ir tonas. Europos komisijos apmastymų dokumentas e, praėjusiu metu, gegužės mėnesio, dėl globalizacijos pažvavojimo teikia išvalgų, kaip reaguoti į globalizacijos iššūkius ir galimybės, bet svarbiau yra tai, kad komisija pripažįsta, kad globalizacija turi būti sažingesnė, kad turi ne tik pozityvių, bet ir neigiamų pasiekmių ir tuos iššūkius reikia spręsti. Pats laikas, kad globalizacijos nauda būtų paskirstyta sažiningiau. Reakcija į globalizaciją negali būti užverti sienas. Mums reikia Būtent taisyklių įgyvendinimas turėtų e, leisti užbaigti tą konkurenciją, mažinant atlyginimus, e, socialinį dumpingą ir išnaudojimą. Verslas turi sustabdyti, nutraukti nesažingą praktiką, daugia šalės bendrovės turi būti atskaitingos už tai, kad vengia mokesčių ar apeina darbo įstatymus. Turime užtikrinti, kad kai ES e, įmonės dirba už ES ribų, savo atsakomybę e, panaudotų visoje tiekimo grandinėje. Turime užtikrinti piliečius, kad e, politikos kuriejai išlaikytų tam tikrą kontrolę virš, ties, virš globalizacijos jėgų, kurios kartais atrodo nepasiekiamos. Tai yra vienas as, e, globalizacijos aspektas. Minios, minios susirinka, kad žiūrėti čempionų lygos finalą ar Eurovizijos finalą. Visa tai yra globalizacija ir sujungtas, apjungtas pasaulis. Technologijos žmonės suartina ekonomika, ekonomikos tiekimo grandinės suartėja. Na, o, o gamybos versle e, grėsmių kel, kelti automatizavimas, bet protekcionizmas yra tiesiog intelektualiai E, tingus būdas reaguoti į globalizaciją. Sienų uždarimas, e, protekcionizmas turės domino efektą, jis pakenks ir eksportuotojams, ir importuotojams, ir vartotojams. Todėl mūsų prekybos sustarimai turi padėti mūsų įmonėms likti konkurencingomis pasaulyje, bet tokiu būdu mes taip pat prisidedame ir prie globalizacijos pažabojimo ir jos formavimo geresnę pusę. Perkybos sustarimai reiškia įsipareigojimus abiems pusėms laikytis aukščiausių aplinkos, sveikatos ir darbo standarto. Pasiūlydami besivystančioms šalims galimybę patekti į mūsų rinką, mes leidžiame jas sugyveninti reformas. Užsienio vyriausybės tai verčia, e, verčia nustoti dempinguoti, siūsti pigų eksportą į Europą. Globalizacijos panaudojimas e, yra svarbus, nes e, trečia, trečdalis, trečdalis šalių pajamos yra susijusios su prekyba. Tai yra paval, iššūkis prekybai, bet nėra e, pagrindo bijoti globalizacijos, e, nes visos politikos priemonės yra mūsų rankose, mes turime jas tiesiog panaudoti teisingai ES institucijos supranta, kad yra problema, kur, dėl kurios reikia skubiai imtis veiksmų ir aš tikiuosi, kad mes kartu rasime sprendimą. Taigi EPP frakcijos vardu aš lauksiu tolesnio mūsų bendradarbiavimo rengiant šį dokumentą. Ačiū. EKR frakcija Emma McClarkin. Ačiū, pirinkė. EKR džiaugiasi komisijos dokumentu dėl globalizacijos pažabojimo ir perima tos e, iššūkius ir tikslus. Aišku, kad globalizacija, e, technologinis progresas sukūrė daug galimybių verslui ir vartotojams o ekonominiai ir komersiniai interesai pasiekia globalų mastą. Vartotojams skirti produktai pa, e, parduodami ir perkami plačiai, plačiai tiekimo grandinės yra tarpusavėje susijusios, duomenės labai greitai juda tarptautiniu mastu. Tai yra naujos prekybos apyvartos, ap, ap, apykaitos e, formos. Tačiau skalybėms atsiranda ir iššūkių. Turime užtikrinti, kad galimėtume juos atlaikyti kaip minėjo kolega, taip pat yra viešosios nuomonės iššūkis. Vis dažniau žmonės kaltina prekybą dėl netenkamų darbo vietų, neligybės, darbo teisės nepaisimo. Turime įrodyti žmonėms, kad prekyba padėjo daugam išbristi iš skurdo iš tikrųjų. Ir mūsų politika dėl globalizacijos turi būti tvirta, būtų naudojami prekybos mechanizmai, kad ji būtų skaidri Turime gerinti savo konkurencingumą, mažinti reguliavimo naštą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Žinoma, turime e, e, skirti daug dėmesio ir tvaraus vystimas tikslams prekybos sustarimuose, bet turime plačiau žvelgti į skaitmeninę prekybą, technologinę pažangą. Taigi tokie pasiūlymai, kuriuos siūlys mano frakcija ir tikiuosi, kad juos bus galima įtraukti į pranešimo projektą. Ačiū. Ačiū žaliųjų vardu. Aidė Hautala. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Manau, kad šis dokumentas, kurį parengė komisija globalizacijos pažabojimas jo ir perkybos aspektai, gerai papildo e, prekybos visiems bendrai planą. Tačiau pats e, klausimas yra, kaip tai gyvendinti tas idėjas, kad globalizacija būtų priimtinesnė žmonėms ir kas padėtų mūsų planetą padaryti tokią darnesnę, tvaresnę vietą. Na, svarbiausias klausimas yra, kaip ES suvaidinti taisyklių kuriejos vaidmenį pasaulyje, o ne imti, rizikuoti kad e, tik tai naudo, bus, e, dirbs pagal taisyklės. Noriu panaudoti keletą pavyzdžių. E, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra tas pavyzdys, kad galbūt ES pamažu tampa taisyklių kurieja pasauliniu mastu. Ir turime to nepamiršime. Turime potencialą, kurio nepanaudojame iki galo. Kitas pavyzdys yra tai, kad ES Sąjunga e, jau seniai pirmauja klimato politikos formavime, e, padėjusi skurti Paryžiaus sustarimą. Ir reikia užtikrinti, kad tie pasiekimai tinkamai atsispindėtų ir mūsų prekybos politikoje. Taigi iš tiesų klausimas yra štai toks, kaip komisija įgyvendins tas idėjas, kurias jį pateikė šiame dokumente. Pavyzdžiui, kaip komisija kelia į pirmąją vietą žmogaus teisės, nes realiai nematome didesnių pokyčių. Kai dėl e, tvaraus vystimos skyrių prekybos sustarimuose, man atrodo, kad komisija mano, kad diskusija dėl tų skyrių įgyvendinimo yra baigta. Manau, kad tai yra klaida. Turime ir toliau diskutuoti apie tai. Manau, kad e, pavyzdys e, labai geras šio ryto diskusija, kai diskutavome apie ES ir Meksikos sustarimą. Nes tvaraus vystimas pažadai gali likti tuščiais. Na, prekybos e, gynybos mechanizmai turbūt yra vienas atsakas, kurį turime remti, galbūt Europos parlamento ir galbūt tam tikrų mastų žaliųjų e, įtakos dėka buvo įtraukiami ekologiniai ir socialiniai pasvarstymai į prekybos gynybos priemonių rinkinį. Turime paklausti komisiją, komisijos, kaip jį toliau plėtos tą metodiką ir koks čia būtų grafikas. Labai ačiū. GUE frakcijos vardu Helmut Šolc. Taip, aš norėčiau, kad pirmą pakalbėtų Ann Marija, o po to aš. Jeigu jūs nieko prieš. Ačiū, pirmininkė. Na, turiu pripažinti, kad komisija paminėjo ne tik globalizacijos naudą, bet ir trūkumus. Tačiau rimtai į, tuos, į tas globalizacijos keliamas problemas nežiūri, jas menkina. Jeigu taip darysi, tai tarnausi daugia nacionalinių bendrovių naudai, interesams ir e, žmonių nenaudai. Demokratija pakertama, solidarumas nyksta ir taip nevykdysime ir savo tvarumo tikslų demokratija ne tik pakartama, bet viskas vyksta už uždarų durų ir netgi nacionaliniai parlamentai nedalyvauja. Nacionalinės bendrovės pačios nustato taisyklės mums. Dar prieš politikams e, jas aptariant, užsienio investuotojai taip pat gauna prieigą prie specialios uh, ir greičios sistemos, kurios negali pasiekti nei piliečiai, nei nevyriausybinės organizacijos. Ir taip pat naudos gauna bendrovės, kurios pažinėja žmogaus teisės, kurios dirba tiesiog priešingą linkmę. O kaip e, dėl tvarumo tikslų? E, jie paminimi, bet tiesiog kaip apašaliukai. Mums reikia daugiau demokratijos, daugiau solidarumo ir daugiau tvarumo. Ir norėčiau sužinoti, Ar komisija iš tikrųjų pasiryžus siekti tų tikslų ir kaip? Na, dabar Helmut Scholz. Äh, ich möchte mich beim Berichterstatter ausdrücklich bedanken, dass er. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis pri, pristatė, kokia daugelįpė problema. Ačiū ir komisijai, kuri ėmėsi spręsti šią temą. Dabar jau 2018 metai, liko tik metai iki rinkimų į Europos parlamentą. Vėliau bus suformuota ir e, nauja Europos komisija. Kyla e, klausimas, ar naujoji Europos komisija išlaikys tą pačią strategiją. Dėl reakcijos į globalizaciją, dėl globalizacijos suvaldymą. Dabar suvaldymą. Aš dabar norėčiau e, pasidalinti savo mintimis. Mes dažnai painėjame globalizavimą ir internacionalizavimą. Globalizacija yra objektivus procesas. Jis yra susijęs su e, gamybos apimčių didėjimu, su e, vertės grandinės kūrimu. Ir kyla klausimas, ar ES vis dar yra tinkama struktūra žengti e, koja kojon su naujausiais e, pokyčiais. Na, kažin ar čia galime ką padaryti. Jeigu mes norime New York'e sėkmingai susitarti dėl 2030 metų plėtros darbo atvarkės, tai turiu pasakyti, kad dar toli mes nuo susitarimo. Yra 17 tikslų, apie 140 konkrečių programų. Ir Europos komisija, Europos parlamentas, valstybės narės tikrai turėtų pagalvoti, ką toliau daryti. Mes visi turime imtis veiksmų. Taigi, mano nuomonė, dokumente reikėtų išsakyti tvirtesnį Europos parlamento poziciją dėl visų šių iššūkių. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio veiksmingo bendradarbiavimo su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais, tam, kad Europos parlamentas kaip Europos komisijos ir tarybos partneris galėtų tinkamai žengti žingsnį į priekį. Ačiū. Jude Kirtendarling. Toliau Jude Kirtendarling. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi diskusiją dėl komisijos dokumento Ir dėkoju Joachimui už įžanginius žodžius, bet noriu kai ką pasakyti. Buvo sakoma, kad ši diskusija kilo tik dėl to, kad kilo visuomenės demonstracijos dėl TTIP darybų ir CETA darybų. Iš tiesų, jeigu pas, iš tikrųjų, jeigu pasibelstum į duris įvairiose vietose, kaip mano e, šalyje, Šiaurės rytų Anglijoje. Tai šios diskusijos e, vyksta tarp mūsų, mano rinkėjų, tokiuose regionuose kaip mano nuolat. Nes jie jaučia, kad jiems poveikia daro globalizacija tiek pozityviai, tiek neigiamai. Ir ta mantra, kad globalizacija visada yra pozityvi, e, sukėlė didžiulį cinizmą tarp žmonių dėl politinės diskusijos nes jie mano, kad neigiamas poveikis individams, bendruomenėms ir sektoriams nevertinami rimtai politikų ir politikos kuriejų. Aš apie tai spėjau jau seniai ir daugelis mano kolegų taip pat. Ir manau, kad Brexito balsavimas e, dėl išstojimo iš Europos Sąjungos buvo būtent reakcija, žmonių reakcija į ekonominių poveikių jų bendruomenėse poveikį. Ir matau, kad bals, balsavimas už trumpą e, JAV kai kuriuose valstijose buvo panaši reakcija. Žmonės nebūtinai supranto, suprato, kad jie balsuoja už tam tik tikrą viziją, nes lyderiai dažnai turi visai kitokią viziją negu tie, kurie balsavo rinkimuose. Manau, kad ši diskusija yra patingai svarbi, nes yra susijusių pasitikėjimų ES, prekybos politika. Ir nacionalinio ES struktūrų atsparumo klausimas. Ir aš šiek tiek Nustebau dėl APP e šiandienas pranešėjos žodžių. Aš sutinku, kad bendrovės turi būti atskaitingos žmonėms. E, žmonių teisės turi būti užtikrintos, reikia tvaraus vystimosi skyrių, reikia taisyklių, taip, bet aš nesutikau su išvada. Mes neturime visų būtinų politikos priemonių šiandien. Du pavyzdžiai, kurie, man atrodo, ypač svarbus. Pirmasis tai yra prekyba ir tvarus vystimastis. Mums skubiai reikia tinkamos diskusijos apie prekybos ir tvaraus vystimosi skyrių įgyvenditinumo, nes kitaip prekybos politikos pagristos vertybėmis patikimumas e, sukelia daug abejonių. Mūsų sistema neveikia, nepadeda išvengti darbo teisus, aplinkos apsaugos pažeidimų. Jeigu to neišspręsime, bus rimtai niekas nežiūrės. Ir antra, nacionalinių lygmenių kyla judėjimas dėl privalomo tikrinimo ir atsakomybės didinimo. Tai labai svarbu. Iš tam tikro tokio skiautinio, kur įmamas įvairiose šalise skirtingų iniciatyvų, reikia sukurti ES darbo atvarkę dėl tinkamo tikrinimo ir e, įmonė atsakomybės. Ir turime reikalauti vienodų žaidimo sąlygų ES. Jeigu nori pasinaudoti globalizaciją, turi reikalos su pasaulyjomis e, tiekimo grandinėmis, todėl visos tos grandinės mastu turi veikti e, taisyklės ir atsakomybė. Tik tokiu būdu galėsime na, pažaboti globalizaciją. Ačiū toliau, Marija Arena. Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad e, Europos piliečiams nepatinka dviguba kalba. Tai tiesa, kai kal žiūrime į komisijos dokumentą, daug dėmesio matome, kad skiriame į globalizacijai, pripažįstama, kad yra laukinės globalizacijos neigiamų aspektų. Tai yra viena poza tokia Ir ta poza atsirado po įvairialypės kritikos, kuri kilo dėl darybų dėl TTIP ir kitų. Šalia to yra tam tikrų prekybos susitarimų, dėl kurių deramasi šiuo metu. Šiuo metu ir matome, kad komisija e, negali perėti nuo žodžių prie veiksmų. Taigi darantis dėl E, susitarimų, kurie, e, kurios vyks 19-20 metais kurie, ir jie gali būti prieštaringi globalizacijos prasme. Tai ta dviguba kalba, būtent dvigubas e, kalbėjimas nepriimtinas piliečiams globalizacijos nesustabdyti ir reikia daryti kažką, kad būtume kažkiek apsaugoti. Tai nėra protekcionizmas būti apsaugotiems, Tai reiškia turėti tam tikras taisyklės globalizacijos atžvilgių. Sustingdami su piliečiais išgirstame, kad jie nesako nieko prieš investicijų apsaugą. Yra tam tikros sistemos, kurias tiesiog neteisingai apgina tas, tas saugo tas investicijas. Ir jeigu yra kažkokia sistema, kuri saugo investicijas pasaulio mastu, tai sak, jie sakome, kad būtų gerai bet kol nebus e, mechanizmo, kuris saugotų piliečius, jų žmogaus teisus, jų teisės, aplinkosinės teisės, tai nieko nebus. Mes sakome taip, e, mes padiskutuosime, pakalbėsime su NVO, bet reikia mechanizmų su sankcijomis dėl tų teisų. Jeigu būsime E, kūrybingitės kursime investicijų apsaugos sistemą, bet reikia tokio pat kūrybiškumo siekiant apsaugoti darbuotojų pagrindinės teisės, piliečių teisės ir aplinkos auginės teisės. Taigi, bet komisija kalba dviveidiškai, turime tokias tai, taisyklės, tokia yra mūsų pozicija, bet nesiūlomas joks sankcijų mechanizmas, nes nieko apie tai nekalba. Toks dviveidiškumas tokį dvidešikumą sunku e, priimti Europos lygmenių ir aš manau, kad šios diskusijos menu, mums pavyks nueiti toliau, o ne tik pateikti kažkokias deklaracijas ir pavyks pakeisti e, tuos e, prekybos sutarimus, dėl kurių daromasi šiuo metu. Ačiū. Dabar noriu paprašyti regionų komiteto atstovę, ponę Fanelį pasisakyti. Sì, grazie, grazie Presidente. Per... Ačiū pirmininkė, dėkoju už suteiktą žodį e, dalyvauti e, šiame posėdėje, kur svarstamas toks aktualus mūsų regionams klausimas. Neįmanoma taip paprastai sutraukyti dabartinių prekybos santykių, tai padarytų tikrai labai daug žalos. Mes taip pat negalime slėptis už sienų. Mes e, turime kartu e, stengtis veikti globalizacijos iššūkius. Jau buvo parengti keli dokumentai dėl globalizacijos suvaldymo, taip pat yra ir e-komercijai skirtas dokumentas. Pranešėja sakė, kad reikia ieškoti pusiausviros mes pritarėme pagrindiniams tokio dokumento mintims. Mūsų nuomonė reikėtų skatinti ir regionų atsparumą globalizacijai. Taip pat diskusijų metu buvo sakyta, kad reikėtų ir ekspertų grupės, kuris stebėtų, kaip įgyvendinami priekybiniai susitarimai. Mums svarbu, kad ir regionų arba atskirų teritorijų atstovai dalyvautų dėrybų metu. Taip pat mes norime, kad būtų padarytas poveikio vertinimas teritorijoms. Galbūt tai reikėtų daryti dar pradedant dar prieš pradedant dėrėtis dėl kažkokio, kažkokio komercinio susitarimo. Beje, suprantame, kad regionai labai skiriasi ir dėl to jiems gali būti padarytas arba teigiamas, arba neigiamas poveikis. Tas poveikis gali būti labai įvairus. Reikėtų stengtis priimti labiau pagristus sprendimus dėl susitarimų turinio tai padėtų geriau suvaldyti galimą neigiamą poveikį. Taip pat nepamirškime, kad, e, e, ne, kad kai kurios e, vietos bendruomenės neturi priemonių reaguoti globalizaciją. Jau nekartą esame sakę, kad dėl ES priekybinių susitarimų E, vietos institucijoms neturi būti padarytas neigiamas poveikis dėl e, e, visuomenėje aktualių paslaugų teikimo. Taip pat mes manome, kad reikėtų skatinti lankstesnės, skatinti regionus investuoti lankščiau tam, kad būtų galima reaguoti globalizaciją. globalizaciją ir noriu išsakyti dar keletą mums labai svarbių minčių. Tai susiję ir su ilga, e, ilgametė finansinė perspektyva. Mes turime pagalvoti ir apie globalizacijos socialinį poveikį. Esame įstikinę, kad teritorinė sanglauda ir tinkamas e, sanglaudos e, priemonių finansavimas yra būtinas. Tai e, yra būtina norint spręsti vairias problemas, visų pirma socialinės problemas. Dabar dėl e, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Jam taip pat turėtų būti numatyta eilutė daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Komisija turėtų pateikti atitinkamą pasiūlymą. Tikiuosi, kad palaikysite mūsų poziciją Tas fondas yra būtinas tam, kad būtų galima lankščiai veiksmingai sureaguoti į socialiai jautrus klausimus. Galbūt tokių mm, problemų atsiras ir po Brexit. Taip pat reikėtų padėti tiems regionams, kurie jau buvo neigiamai paveikti. Turėtumėm siekti socialinio teisingumo ir tokiems, teri, tokioms teritorijoms, e, kurie, e, tokiams teritorijoms, tokiems regionams, kurie kenčia dėl tarptautinės konkurencijos neigiamo poveikio. Tai tiek ir baigdama linkiu Jums tolimesnio sėkmingo darbo. Ačiū dabar komisijos vardu Liuka De Karl. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjų ir kitiems nariams, kurie pasidalino savo nuomonę. Turbūt prisimenate, kad šis dokumentas globalizacijos valdymas buvo pateiktas komisijos prieš pateikiant pranešimą apie sąjungos padėtį. Tai buvo toks bendras dokumentas. Tai nėra strategija. Tai tiesiog dokumentas atitinkantis principą priekyba visiems. Mm Jame yra atkreipiamas dėmesys į keturias pagrindinės idėjas, kurias dabar trumpai priminsiu. Pirma, mes ir toliau manome, kad priešingai nei teigia prezidentas Trumpas, mūsų ekonomikos augimui būtinas ekonominis atvirumas, jis būtinas ir mūsų žmonių geroviai. Todėl aš siūlau ir toliau dėrėtis dėl laisvosios priekybos susitarimų ir siūlome mes pradėti dėrybas su Naujaja Zelandija ir Australija. Ir Kaip sakė ponas Junkeris, mes nesame naivus galvodami apie ekonominį atvirumą. Čia reikia taisyklių, vienodų konkuravimo sąlygų ir abipusiškumo. Todėl mes ir akcentuojame, kad reikia baigti priekybos gynybos mechanizmų reformą. Reikia taip pat e, kalbėti su Kinija, e, imtis antidempingo priemonių, patikros, investicijų patikros ir taip pat baigti renkti teisėkuros pasiūlymą dėl viešųjų pirkimų priemonių. Antras e, dalykas, kalbant apie prekybą visiems, e, yra preky, atitinkama prekybos politika. Ir čia globalizacijos, kalbant apie globalizacijos suvaldymą, e, labai svarbus buvo įgaliojimai sudaryti daugia šalius e, susitarimus. Apie tai mes ilgas valandas diskutavome ir šioje salėje. Mes svarstėme, kaip reikėtų e, pakeisti savo investicijų politiką, galbūt reikia daugia šalio investicijų teismo ir mes tikrai daug ką pakeitėme pastaraisiais metais. Mes Taip pat ėmėmės priemonių dėl skaidrumo. Prisimenu, girdėjau, kaip kai kurie nariai sakė, kad priekybos politika vykdoma už uždarų durų, tačiau tame komunikate mes viešai paskelbėme mm, komisijos pasiūlymą dėl dėrybinių įgaliojimų su Naujaja Zelandija ir Australija. Tai buvo precedento neturintis įvykis, tai užtikrino daug didesnį skaidrumą e, ir priartinome tarptautinės priekybos rytį prie teisėkros pasiūlymų ir tai taip pat buvo būdas suteikti galių nacionaliniams parlamentams, kad jie galėtų suformuoti savo nuomonės ir kad, per, kad jų balsas būtų išgirstas per nacionalinės vyriausybės. Paminėjau nacionalinius parlamentus, kadangi trečias signalas, kurį aiškiai siunčia šis komunikatas, yra štai koks. Jeigu Europa nori suvaldyti globalizaciją, ji turi suvokti E, šio uždavinio mastą ir turi veikti iš vien. Mums reikia labai aiškiai suprasti, kokia yra ES kompetencija. Žinoma, politinėme procese turės dalyvauti vietos bendruomenės, e, regionai, tačiau sprendimai, priimami sprendimai dėl priekybos turi būti e, teisėti, patikimi ir čia reikalingas Europos parlamento dalyvavimas bei vyriausybių dalyvavimas. Vyriausybės pristatys savo nacionalinės pozicijas taryboje. Na ir žinoma, kaip pirmininkė jūs priminėte pradžioje, žodžiai yra viena, bet, bet turime ir parodyti, ką pasiekėme. Taigi prie pranešimo yra pridedama ir pažangos ataskaita apie tai, kaip įgyvendinamas priekybos visiems principas. Ir e, dėl, apie tai buvo parengtas ir ponios Saifi pranešimas, ten buvo apžvalgta, ką mes esame atlikę ir ką dar reikia atlikti. Ir dar, baigiant porą pastabų, jūs minėjote prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Tai įeina į daugiametės finansavimo programos pasiūlymą. Komisija siūlo 15 procentų padidinimą. Čia kalbame apie visas lėšas, kurios turi padidinti atsparumą įveikiant iššūkius, kurių kelia pokyčiai įvairiose srityse ir technologijų ir kitose srityse. Ir galiausiai buvo pasigirdo daug raginimų surenkti diskusijas apie tvaro vystimasi. Jūs žinote, kad šį klausimą mes daug kartų aptarėme ir svarbiausias dalykas yra sankcijų buvimas ar nebuvimas. Svarbu, kad šis procesas duotų rezultatų ir mes esame įstikinę, kad taikydami bendrą savo požiūrį, dialogą, spaudimą ir taip pat įgyvendintami 15 veiksmų, mm, siekdami daryti spaudimą partneriams ir labiau įtraukti suinteresuotusius asmenys, mes galėsime pasiekti konkrečių rezultatų. Na, akivaizdu, kad šiuo pastaruoju klausimu mūsų nuomonės smarkiai skiriasi. Kitas dalykas ir procedūra nebuvo pakankama, nebuvo pakankamai atsižvelgta į parlamentą. Ir dabar e, baig... Na, tiesiog buvo pristatytas dokumentas tarybai e, likus vos pusvalandžių iki posėdžio pradžios. Tai nėra tinkama. Tie 15 punktų veiksmų, kuriuos minėjote, gali būti įgyvendinti iš karto, jos buvo galima įgyvendinti dar prieš penkerius metus, taigi iš tikrųjų nėra pažangos. Ir komisija čia prieštarauja daugeliu šioje salėje esančių žmonių. Aš manau, kad tai yra labai aiškus signalas apie būsimą bendradarbiavimą. ir daugelis kolegų tą signalą čia priėmė. Joachim. Ačiū. Nepakanka to, ką pasiūlė komisija 2017 m. gegužės mėnesį. Ypač omenyje tai, kad šiuo metu mes turime žymiai daugiau informacijos. Šešėliniai pranešėjai sakė, kad turime įdomų pagrindą tolimesnėms diskusijoms. Visi sutarėme, kad globalizacija atneša daug galimybių. Visi sutarėme dėl to, kad kad praeitie buvo padaryta ir klaidų e, valdant globalizaciją. Mes visi sutarėme, kad yra įvairių iššūkių. Ko gero didžiausias iššūkis būtų tvaraus vystimosi tikslai. Jeigu tų tikslų nepasieksime šiame pasaulyje, e, kils didelių problemų. Nepamirškime ir Paryžiuje suformuotų tikslų. Aš tikiuosi, kad vyks įdomios diskusijos. Helmut Scholz sakė, kad uh, E, klausimai tikrai labai sudėtingi. E, kolegos taip pat turėjo ir kitokių pasiūlymų. Kokius tikslus mes galime suformuoti? Pasaulyje yra ir e, kitų subjektų, kurie padėtį supranta kitaip. Štai, pavyzdžiui, Trumpas, prezidentas Trumpas padėtį vertina kitaip negu kad mes. Trump vykdo protekcionistinę politiką, mes e, tam turime pasipriešinti. Bet ką mes galime konkrečiai padaryti, kaip mes galime patys apsisaugoti, kaip galime sustiprinti savo pozicijas, kur ieškoti sąjungininkų, kaip išlaikyti tvarumą. Mes negalime sakyti, kad tvarumas yra pats svarbiausias tikslas. Mes turime galvoti, ar mūsų veiksmai suderinami su tvarumu. Kokią prekybos politiką formuojame? Ne visą laiką ta prekybos politika skatina tvarumą, kartais atsitinka atvirkščiai mums reikalingi strateginiai atsakymai. Taigi aš džiaugiuosi, kad E, toks pranešimas yra, diskusija dar tik prasideda ir tiek aš, tiek šešėliniai pranešėjai dar turime apie daug ką padiskutuoti, kad išsiaiškintumėm, ką daryti toliau. Ačiū. Dabar Noriu pasakyti, kad tolimesnės diskusijos šio klausimu vyks birželio 20-21 dienomis. Eikime prie kito darbo atvarkės klausimo. ES 2019 finansinių metų bendrasis biudžetas ir priekyba. Ponas Vijoti. Pane Ponas e, Vijoti yra iš atsakingo komiteto ir iš karto jam ir suteikiu žodį. Ačiū. E, e, pirmininkė, kolegos ir kolegės, visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad mane pakvietėte į šį komiteto posėdį. Esu... Šią savaitę aš lankausi vairiose komitetuose ir supratau, kad tikrai labai svarbu susitikti su vairių komitetų nariais. Tai padeda geriau suprasti vairius skaičius biudžete. Taigi man tikrai labai svarbios tokios diskusijos. Kalbėsiu trumpai, nes atvykau pas jūs tam, kad pasiklausyčiau, kokios problemos jums kyla. Tarsiu keletą žodžių. Visų pirma, dėl metodo. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiais metais e, sieksiu, kad pavyktų pasiekti kiek įmanoma geresnį susitarimą dėl biudžeto. Tikrai norėčiau, kad pavyktų sustarti su frakcijomis, taip pat ir su įvairiais komitetais. Norėčiau, kad kiti komitetai palaikytų mūsų e, poziciją tiek trilogų metu, tiek ir taikinimo procedūros metu. Kaip žinia, e, rytoj vyks labai svarbus balsavimas dėl e, tolesnės makrofinansinės paramos Ukrainai, kalbam apie didžiulės sumas. Apie tokias didžiulės sumas jau kalbame, nors dar neturime biudžeto projekto. E, jis bus pristatytas tik gegužės 23 dieną. Taigi būtina palaukti kitos savaitės tam, kad pamatytumėm konkrečius skaičius, pasižiūrėsime, ar bus e, teigiamų ar neigiamų staigmenų. Nu, o dabar esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymus. Ačiū. Uh Ačiū, mūsų pranešėjas yra ponas Dartmur. Ačiū. Jūs labai retai girdite, kaip politikas sako, kad atėjau čia klausytis. Aš naudodamasis progą dabar pasakysiu, kad labai vertinu tokį žingsnį. Na, turbūt nelabai kas žino, išskyrus EKR atstovus, aš esu parašęs knygą apie priekybą. galbūt ji bus šiek tiek plačiau platinama nei iki šiol. Dabar aš savo, teikdama savo pastabas neapsiribosiu vien priekybą. Visų pirma, manau, kad reikėtų akcentuoti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes dabar žinome, geriau žinome nei 80-metyje, kad mažos ir vidutinės įmonės veda ekonomiką pirmin, o neseka iš paskos. Būtent MVI užtikrina augimą ir inovacijas ir tai turi būti pripažįstama ES biudžete. Antr, antras dalykas, kurį noriu pasakyti, makrofinansinė parama. Na, dėl šio klausimo norėčiau pasitikslinti, ar ES biudžete yra numatyti asignavimai jungtinės, tai iš Junktinės karalystės įnašų teikiamų per pagalbą. Jūs žinote, kad Junktinė karalystė turi labai didžiulį pagalbos biudžetą. Tiesa, noriu paklausti, kiek laiko man skiriate. Matau, kad laikrodis eina. Na, gerai, nesvarbu. Uh, E, Jungtinė karalystė turi milžinišką pagalbos biudžetą, išpūstą pagalbos biudžetą ir dalis to biudžeto panaudojama makrofinansiniai param, pagalbai. Taigi norėčiau išgirsti, kokie yra jūsų skaičiavimai, kai bus po kitų metų kovo. Trečia. Nuomonė, kurią aš renksiu, E, mano manė, kurią aš renksiu, bus pasakyta, kad makrofinansinė parama turi lemti poreikiai, o ne politika. Europos Sąjunga taip pat e, teikia paramą ir priekybos santykiams. E, tai vadinama Europos Sąjungos pagalba priekybai. Bet aš iš tikrųjų pirmenybę teikiu pasakymui priekyba, ne pagalba. To turėtų siekti ES. Prekybos susitarimuose kalbant apie statis, priekybos sutarimus, galima išvelgti įdomią statistiką. Jeigu pažvelgtumėte ES priekybos susitarimus, pamatytumėte, kad visose tose susitarimuose yra ša, e, įtrauktos šalis, iš kurių tik devynios turi didesnį BVP negu Danija ir vos pora turi didesnį BVP nei Junktinė karalystė. Ir dabar yra, na, praktiškai, kai bus sudary, galutinai sudarytas ES ir Japonijos sustarimas, tai viskas pasikeis vienu punktų. ES sudaro esminius e, didelės apimties priekybos sustarimus ir aš savo nuomonėje sakysiu, kad žmogaus teisės ir e, darbuotojų teisės yra svarbios, bet joms ne vieta, jų paminėjimui ne vieta priekybos susitarimuose. Aš taip pat atmetu nuomonę, kad priekyba turi būti priemonė augimui ir darbo vietų to, tų kūrimui užtikrinti. Tai nėra užsienio politikos priemonė, kuri padeda siekti tikslų. Kaip jau sakiau, savo pastabose nenoriu apsiriboti vien priekybą. Ir taigi dabar pateiksiu dar tris papildomas pastabas na, Junktinė karalystė pasitraukė ir nebemokės įnašų ES biudžetą, taigi ES turi tai pripažinti ir suprasti, kad likusios valstybės narės turės didinti savo įnašus ir tai gali sukelti labai didelių sunkumų kelioms valstybėms narėms. Be to reikėtų pasakyti, kad mm, eurozonos valstybės, valstybės narės mm, įpareigoja sutartis. Ir kai, Europos Sąjungo, kai Junktinė karalystė pasitrauks, ES turėtų mažinti savo biudžetą, o nedidinti. Ir manau, kad lėšų būtų galima sutaupyti numačius vieną parlamento darbo vietą, o ne dvi. Ir dar vienas dalykas, dėl kurio, manau, galime sutarti visi. Liuksemburga, Liuksemburga, Liuk, Liuksemburgas yra viena iš turtingiausių ES valstybių narių, ji taip pat yra tarp penkių ar šešių mm, turtingiausių pasaulio šalių, bet turiu pasakyti, kad nemažas procentas parlamento darbuotojų dirba Liuksemburgė ir manau, kad daug naudos būtų galima gauti tuos darbuotojus iškėlus į kitus ES regionus, pavyzdžiui, Pietų Italiją arba Bulgariją. Ir aš manau, kad tie keli šimtai darbo vietų turėtų būti perkelti. Tikrai nėra prasmės turėti tuos darbuotojus Luksemburgė. Ir aš, na, bet aš, žinoma, abejoju, ar e, mano nuomonė šiame komitete atrodys tikrai taip, kaip aš ją planuoju. Bet kadangi jūs visi klausėtės, tai aš tikrai negalėjau atsispirti pagundai apie tai pakalbėti. Ir ačiū kolegoms, ačiū, kad išklausėte. So, of... Šešios minutės. Na, toliau. Pono Filerio nėra, bet ponė Andrikinė jo vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Kalbėsiu Kristoferą Felnerio vardu, kuris yra mūsų šešėlinis pranešėjas dėl šios nuomonės projekto. Labai nedaug pastabų. Pirmiausia, EPP pritarė pagrindiniams parlamento gairių principams dėl 19 metų biudžeto procedūros. Antra, mes manome, kad priemonės skirtos ES biudžetui turi būti prioritizuojamas, kad būtų e, pagerintas piliečių gyvenimas ir kad jie galėtų pasinaudoti globalizacijos naudą. Bendrai tai reiškia investicijas į mokslinius tyrimus ir naujoves, kad mūsų ekonomika būtų tarptautiniu mastu konkurencinga. Kai dėl prekybos politikos Tai čia yra finansavimas komisijai, kad ji galėtų vykdyti savo ambicingą prekybos politiką ir priemonės verslui, kad esami MVI ir, ir įmonės galėtų šiaip geriau prekiauti, lengviau prekiauti ir kad būtų laikomasi kilmės e, taisyklių. Na ir mes lauksime nuomonės projekto ir tolesnių diskusijų. Ačiū. Ačiū, socialdemokratų vardu Alesija Moska. Ačiū, pirmininkė, ačiū, Danielė. Aš tikrai tikiuosi, kad mūsų pastabos bus atspindėtos pranešime. Na, mūsų nuomonė kiek kitokia negu kad ta, kurią pasidalino pranešėjas keletas minčių. Mūsų frakcija pristatys e, savo prioritetus. Jie panašus į tuos, kuriuos pristatėme praėjusiais metais. Mes sakome, kad niekas neturi likti e, globalizacijos proceso nuo šalyje, bet tam reikia atitinkamos politikos mūsų nuomonė reikia pasinaudoti e, ir kitų e, komitetų pasiūlymais. Prekybos susitarimai negali išspręsti visų kylančių problemų. Turiu tris pastabas. Visų pirma, reikėtų uh, Ehm, dar pagalvoti apie prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondo. E, šiuo metu jo finansavimas yra per mažas. Mes manome, kad šis fondas turėtų reaguoti ne tik kriziai įvykus, bet imtis ir veiksmų tais atvejais, kai gali kilti krizė. Taigi mes manome, kad šis fondas turėtų uh, E, turėti ne, tik, ne tai, kad e, e, prevencinę funkciją, bet galėtų įsikišti pačioje krizė, krizės pradžioje. Taip pat reikia daugiau lėšų priekybos susitarimams įgyvendinti. Jau matėme, kaip atsitiko su kai kuriais susitarimais, pavyzdžiui, susitarimas su Pietų Koreja. Labai sunku į e, procesą įtraukti ir nevyriausybinės organizacijas, jeigu jos pačios iniciatyvos nesima. Pilietinė visuomenė turėtų būti e, informuojama ir apie stebėseną, e, ir apie ekonominius aspektus. Taigi labai svarbi yra, svarbus yra priekybinių sustarimų įgyvendinimas. Na ir galiausiai. Praėjusiais, praėjusiais metais e, jau buvo įgyvendintas projektas dėl domenų rinkimo. Šiais metais panašus projektas bus e, tekstilės rytyje. Tai siejama su Rigitex programa. Labai ačiū. Prašau ponas Lūnės turėjo kalbėti šio klausimu. Man neįprasta kalbėti e, apie biudžetą INTA kontekste, bet EKR nemano, kad mes turėtume skirti asignavimus ES biudžete ir didinti juos, kol nerasime sprendimų, kaip stabilizuoti mokėjimų e, atsilikimą, atsilikimo klausimą ir nereikėtų kalbėti apie konkrečius skaičius, kol nepamatysime konkrečių pasiūlymų. Bet jeigu kalbėsime apie tai, kam dar reikėtų daugiau skirti dėmesio, aš galėčiau pritarti pranešėjui, kad reikia remti daugiau MVI, verslumą, inovacijas ir reikėtų nustatyti prioritetus biudžeto eilutėms, o ne prašyti vis daugiau pinigų. Labai ačiū. Ar dar kas nors nori kalbėti? Ponas Keli. Labai trumpai. Ma, pirmiausia, man mūsų kolegos Dartmurto komentarai e, tikrai buvo įdomus, bet ką aš norėjau pasakyti, yra tai, ką minėjo prie kolegija prieš keletą minučių apie globalizacijos fondą. Manau, kad turime iš tikrųjų reikia didesnio fondo ir platesnių jo panaudojimo parametrų kai kalbame apie vienokias ar kitokias krizės, kurios gali kilti. Manau, kad tai būtų puikus mm, būdas parodyti paramą piliečiams, kai jiems kyla paramos poreikis. Čia mūsų mm, galimybės buvo ribotos dėl globalizacijos fondo taisyklių ir apribojimų, bet taip pat ir dėl joms skiriamo biudžeto. Jeigu kalbėtume apie komisijos pasiūlymus dėl kito biudžeto, padidinti finansavimą Erasmus, moksliniams tyrimams, taip pat turėtume galvoti apie tai, apie tas situacijas, kol žmonės patiria didžiausią stresą. O didžiausią stresą jie patiria, kai praranda darbą, įvyksta kokią stichinę nelaimę. Ir mes turime sugebėti greitai, adekvačiai reaguoti. Tai gali padaryti tik tai turėdamas biudžetą, kuris leidžia tau tai daryti. Manau, kad e, tai buvo gera mintis ir aš tam pritariu. Labai ačiū. Haidi. Aš pasiskelbsiu šešėlinę pranešėją. Na, du dalykai, labai trumpai. Manau, kad turime ieškoti veiksmingiausio būdo panaudoti paramą prekybai programą. Ir man įdomu, kaip ES galėtų padėti moterims pasaulinėje tiekimo grandinėje, kad palengvinti joms galimybės kurti įmonės. Na, o dabar, kadangi daug kalbame apie verslą ir žmogaus teisės, tai galbūt reikia užtikrinti, kad ES ir ypač komisija turėtų tinkamus išteklius organizuoti įvairius projektus, galbūt bandomosius projektus ir labiau traukti suinteresuotas pusės. Manau, kad čia tikrai turime šį dalyką propaguoti. Labai ačiū. Aišku, parama prekybai yra vienas svarbiausių priemonių e, mūsų komitetui ir čia, e, kuris padeda didinti pajėgumus šalise partnerėse, jeigu žvelgsime į Užsahario Afriką. E, ir jį taip pat skirta remti sąžingos prekybos sistemoms todėl mes norime stiprinti prie paramą prekybai. Girdėjau gandų, kad komisija nori sumažinti paramą prekybai ir daugiau lėšų skirti tiems naujams migracijos sustarimams, kaip ten jos be pavadintume. Ar tai tiesa? Aš manau, kad turime laikytis ir toliau paramos prekybai programos kaip minėjo biudžeto komiteto pranešėjas, tai yra svarbi priemonė užtikrinant sąžiningą priekybą. Ir tikrai šios programos neturėtume mažinti. Piteris. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui ir nuomonės autoriui e, už perspektyvų susijusių su biudžetu pristatymą. E, man atrodo, pats laikas e, kalbėti apie globalizaciją ir apie biudžetą, nes biudžetas yra viena iš priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų vieningas atsakas pasiūlytas įvairių ES politikos ryčių prasme, e, kovojant su iššūkiais, kurios e, atneša globalizacija. Prekybos sustarimai yra svarbi priemonė ir tai yra priemonė, kuri gali prisidėti prie augimo, prie darbo vietų kūrimo, prie, prisidėti prie vystimosi. Ir tai yra santykinai pigi priemonė. Turint galvoje visas ES išlaidas. Prekyba čia nėra didelis e, komponentas visoje biudžeto finansuojamoje veikloje. Konkrečiai dėl iškeltų klausimų. Tai pabandysiu sureaguoti. Pirmiausia, dėl paramos prekybai Aš negirdėjau tokių gandų kaip jūs, pirmininkė, dėl galimo, galimų biudžeto pakeitimų. Sunku pasakyti, ką nors, kol komisija nepatvirtino biudžeto pasiūlymo, todėl neaišku, kaip visą tai atrodys. Dėl to pabrėžimo paramos MVI, jų vaidmens Prekybos direktorato dalis, kokli dalis yra skirta būtent tą ir mes galvojame apie galimybės, kaip padėti e, MVI geriau suprasti kilmės taisyklės. Taip pat e, mūsų dalis darbos susijusi su komunikacija, informacijos kleidimu. Ir komitete apie tai esame kalbėję. Keli kalbėtojai minėjo kad svarbu būtų reaguoti bendrai sutinkant globalizacijos iššūkius, kaip ponas Keris sakė, čia svarbu ir globalizacijos fondas ir ankstesnė diskusija Luka Dekalė priminė, kad komisija pasiūlė 50 procentų padidinti globalizacijos e, fondą per kitą daugiametę finansinę programą. Taip pat, manau, svarbu, kad, kaip minėjo kiti, skaitant ponę Moską, kad ta parama, kuri skirta pilietinės visuomenės e, dalyvavimui, e, ypač struktūrose, kuriamose per mūsų priekybos sustarimus, e, šalių vidaus patariamosiose grupėse, taip pat parama visuomeninėms grupėms dalyvavims e, diskusijose čia, tai yra labai svarbi mūsų e, informacijos skleidimo darbe. Dėl kitų komentarų aš juos pasižymėjau ir e, stebėsime toliau, kaip, kaip, kokia diskusija čia vyks toliau ir kokie bus šio darbo rezultatai. Dėl paramos tarkybos tarnybai, tai aišku, kad reikia mums tinkamų išteklių, kad galėtume atlikti savo darbą tinkamai. Labai ačiū. Ar bus komentarų iš biudžeto komiteto pusės? Prezidentė, molto velocemente, come... Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Kaip ir galvojau, iš tikrųjų labai naudinga dalyvauti komitetų diskusijose. Išgirdau daug svarbių minčių. Paminėsiu trejetą. Pirma, visi kolegos e, praktiškai kalbėjo apie mažas bei vidutinės įmonės. Ir turiu pasakyti, kad visose komitetuose to prašoma atsižvelgti MVI. Taigi, ko gero, kiekvien, e, visas parlamentas e, tam pritarė. Visi sako, kad būtina padėti mažoms bei vidutinėms įmonėms. Tokia mintis girdima visame Europos parlamente, taigi tai svarbu. Antra, ne vienas iš jūsų minėjote pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Biudžeto komitete aš daug dirbu šiuo klausimu. Dabar kalbame apie 2019 metų biudžetą. Vėliau kalbėsime ir apie e, naują e, e, ilgametę finansinę programą, ją pristatys komisija, vyks bendroji reforma ir kaip jūs visi, taip ir aš tikiuosi, kad, beje, apie tai kalbėjo ir kolega Keli, taigi mes tikimės, kad bus pateiktas platus pasiūlymas. Iš tikrųjų svarbu uh, ne tik padėti veikti krizės, bet ir užkirsti joms kelią. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip patobulinti to fondo veiklą. Na ir trečia. Brexit poveikis ES biudžetui. Galbūt tai bus prasta naujiena kolegai Dartmund. Dartmus, bet noriu priminti, jog Junktinė karalystė įsipareigojo ir 2019 ir 2020 metais prisidėti prie ES biudžeto. Taigi galime dėl to būti ramus. Na, o dėl to, kad ateityje reikėtų e, mažinti ES biudžetą. Na, nepaisant to, kad e, liks tik 27 valstybės narės, e, nors tas biudžetas galbūt bus, bus ir mažesnis, bet um, turėsime šio daugiau naudos. Na ir galiausiai Tikiuosi, kad čia diskusija nesibaigs diskusija tarp INTA komiteto ir biudžeto komiteto. Aš tikiuosi, kad tas mūsų diskusijos vyks nuolat apie biudžetą. Ačiū. Labai ačiū, pana Dartmutai, ar norite pabaigai ką pasakyti? Ne, taip noriu, noriu padėkoti visiems už jų pasisakymus ir juos atidžiai pasvarstysiu. Ačiū taip pat dar kartą mūsų svečiui. Really short. Tikrai trumpai, labai ačiū. Ačiū ir sėkmės biudžetui. Taigi dabar periname prie paskutinio šios dienos klausimo ES investicijų politika. Iš pradžių maniau, kad galėtume tiesiog parengti pranešimą apie tai. Nes yra tam tikrų įvykių, kurie įvyko per pastarosius kelis mėnesius, svarbių įvykių. Norėčiau paminėti keletą jų. Turime pasiūlymų dėl daugia šalio investicijų teismo kuriam, kam pritarė taip pat ir Europos parlamentas, taryba patvirtino darybų direktyvas. Taigi akmenėlis mestas ir turime toliau galvoti, kaip viską plėtoti toliau. Ir antra, ką tai reiškia dvišaliams prekybos susitarimams. Turime investicijų teismų sistemą sutarimuose su Vietnamu, Singapūru, Meksika. Koks čia yra santykis tarptų kelių dalykų ir po to e, susidomėjęs perskaičiau Europos teisingumo teismo sprendimą dėl tam tikrų dvišalių prekybos sustarimų kurioje buvo naudojama senoviška ISDS sistema ir sprendimai buvo labai aiškus, kad jie netitinka Europos teisės. Kokios yra pasakmes komisijai šio sprendimo konkrečiai dėl vykstančios energijos hartijos reformos. Pagal mano supratimą, šis reformų procesas, šio proceso metu nebus įmanoma sustarti dėl investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo mechanizmo. Na ir kas labiausiai turbūt kelia nerimą, tai yra faktas, kurį išgirdau iš savo asistentės Miriam prieš keletą dienų. kad e, to reglamento, kuris buvo patvirtintas 12 metais, komisija pritarė daugiau kaip šimtui e, dvišalių sustarimų pasirašytų valstybių narių ir dauguma jų turi numatytą tą investuotojų ir valstybių sprendimo, ginčių sprendimo sistemą ir kaipgi dabar visą tai daro su mūsų pozicijomis. Daug apie tai diskutavome su komisijos, netgi su komisijos nariais dėl investicijų sistemos. Man atrodo, tai visiškai nepriimtina, bet tai yra tikrovė. Na ir ketvirta dar turime dvišalius prekybos sustarimus tarp valstybių narių egzistuojančius, kaip jie gali egzistuoti. Taigi keturi klausimai. Norėčiau išgirsti atsakymus į juos. Dabar tikėsiuos išgirsti paaiškinimų iš Karlo Pepinato ir Kolino Brauno. Bet aišku, galima būtų ir raštu. Prašom, kas norėtų pradėti? Thank you, Chairman. Um, very interesting questions indeed. Ačiū pirmininkė, tikrai įdomus klausimai. Pasistengsiu juos kaip galima geriau atsakyti per kelias man skirtas minutės. Kaip jau sakėme anksčiau, nuo 2015 metų, kai tikrai buvo patvirtinta išsami mūsų investicijų apsaugos politika, pasiekėme, kad būtų užbaigto, užbaigta nemažai dėrybų. Kalbu apie svarbės dėrybas, į kurias buvo įtrauktas naujas reformuotas požiūris. Ką tai reiškia? Mes parengėme investicijų apsaugos nuostatas daug e, aiškiau, kad neatsirastų per daug aiškinimų. Taip pat e, numatėme reguliavimo teisę susitarimuose ir Taip pat e, numatėme ginčių sprendimą investicijų teismų sistemoje. Taigi čia galėčiau paminėti Singapūro susitarimą, laisvosios priekybos susitarimus ir investicijų apsaugos susitarimą, kuri trauktas tas metodas, požiūris. Taip pat ir į SETA susitarimą yra įtrauktas naujas ES požiūris, nors kol kas investicijų apsauga dar netaikoma, ji neįsigaliojo. Taip pat neseniai užbaigėme, mm, pasiekėme politinį susitarimą su Meksika. Jį taip pat yra įtrauktas e, naujas ES požiūris investicijų apsaugą ir ginčių sprendimą. Tai yra labai svarbus pasiekimas. Taip pat dar vienas e, aktualus susitarimas, čia yra susitarimas su Vietnamu, kurį ketiname pasirašyti šiemet. Tai yra labai svarbus poslinkiai mūsų santykiuose su svarbiais partneriais. Anksčiau mes dėl investicijų apsaugos dėrėdavomės visiškai kitaip, e, vadovaudavomės naftą principais, o dabar mm, jau deramės taip, kaip nori dėrėtis ES ir kaip nori reglamentuoti ES. Tokie yra pasiekimai, dar vyksta dėrybos su Japonija, yra pasiektas politinis sustarimas dėl laisvosios priekybos sustarimo, tačiau dar tęsiamos diskusijos apie investicijų apsaugą. Ir tęsėme darbą su Indonezija, Čile ir Kinija. Jūs klausėte, kaip kas atsitiko su ta pagrindinė nuostata grandfathering e, regulations. Nuo 2015 metų, kai mes iš esmės pakeitėme savo požiūrį, mes reformavome ir tai, pritaikėme ir tai, kaip mes suteikėme uh, įgaliojimus, leidimus valstybėms narėms dėrėtis ir sudaryti dvišalės investicijų sutartis su trečiosiomis šalimis. Mes mm, tačiau reikėtų prisiminti, kad e, valstybės narės gauna leidimus sudaryti, dėrėtis ir sudaryti dvišalius investicijų sustarimus tik su tomis valstybėmis, su kuriomis sustarimų neturi ES. Tačiau tie sustarimai turi atitikti ir ES teisę, ir atitikti mūsų požiūrį. Todėl mes e, suteikdami leidimą valstybėms narėms reikalaujame, kad jos laikytųsi sąlygų ir mūsų požiūrio. Taip pat e, tuose leidimuose mes nurodome, kad tikimės, kad bus e, iš esmės reformuota ir ginčių sprendimo dalis, kad bus laikomasi etikos principų ir kad bus remiamasi daugia šaliais teismais. Tokiomis sąlygomis valstybėms narėms suteikiami leidimai. Nuo 2015 metų suteikiame leidimus dėl 85 naujų dėrybų. Taip pat buvo suteikti leidimai dėl 12 protokolų pasirašymo. Ko mes nesitikime, mes tikrai nemanome, kad kiekvienoje dvišalėje investicijų sutartyje bus atkurta, e, sukurta investicijų teismų sistema. Tikrai negalėtume tikėtis, kad būtų atkartotos e, investicinių teismų sistemos, e, netgi sudarant susitarimus su mažais partneriais. Tai per daug kainuotų. Taigi tie galiu pasakyti dėl bendros nuostatos ir dėl uh, dvišalių investicijų susitarimų. Dėl energetikos susitarimų čia vėlgi turime svarbų tikslą ir mes pradėjome tokio, su tokių susitarimų modernizavimo procesą, skatiname partnerius ir sekretoriatą eiti pirmin. Žinoma, nėra lengvas atnau, modernizuoti tą energetikos kartijos susitarimą. Partnerių yra daug ir mes raginame partnerius judėti pirmin, modernizuojant, ypač skatiname partnerius pereiti prie naujo modernaus ES požiūrio. Procesas nebus lengvas. Mes dabar tiesiog bandome išsiaiškinti to proceso aprepti ir galbūt kitais metais pradėti dėrybas. Ir norėtume paraginti ir jūs, kad jūs palaikydami ryšius su partneriais, ypač vidurio, rytų Europoje, buvusiose Sovietų sąjungos šalise, kad galėtume, norime paraginti ir tas valstybės dirbti, kad būtų e, modernizuotos energetikos hartijos e, sutartys, nes būtent dėl to kyla daugiausia bilinėjimosi. O kalbant apie ginčių sprendimą, mes norėtume, kad daugia šalis daugišalio investicijų teismo sistema galiotų ir susitarimams sudarytiems pagal energetikos hartiją. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie daugišalį investicijų teismą ir paminėsiu du aspektus ES ir išorės aspektą. Pirmininkė, kaip sakėte, dėrybiniai įgaliojimai ir leidimai tarybos buvo patvirtinti kovo 20 dieną tie įgaliojimai iš karto buvo paskelbti ir tai buvo pirmas kartas, kai viešai skelbiami dėrybiniai įgaliojimai, kai jie paskelbiami iš karto, kai tik patvirtinami. Juos galima rasti tarybos interneto svetainėje ir komisijos interneto svetainėje. Jūs klausėte apie santykius su dvišalėmis investicijų teismų sistemomis. Mes siekiame, kad dvi šalės investicijų teismų sistemas pakeistų daugia šalis investicijų teismas, kai tik jis bus įsteigtas. Taigi mes ir toliau deramės ir kol kas dvi šalės e, investicijų teismų sistemos veikia, jos veiks iki tol, kol nepradės veikti daugia šalis investicijų teismas. Ir kaip sakė Karl, mūsų tikslas yra kad visi visos nuostatos energetikos hartijos susitarimuose laikui bėgant būtų pakeistos daugia šalio investicijų teismo nuostatomis. Ir mechantas daugia šalis e, investicijų apsaugos teismas būtų taikomas maždaug 3 tūkstančiams e, sudarytų susitarimų. Tai yra maždaug 300 ES sutarčių ir maž, likusiams 700 valstybių narių sudarytų sutarčių. Dabar perinu prie išorės aspekto. Kaip žinote, prasidėjo diskusijos apie daugia šalę reformą. Des, reforma JAV, taigi mes čia turime trečią darbo grupę. Uh, Pastarasis šios darbo grupės e, susitikimas įvyko balandžio 23 dieną tą savaitę. Daugelis e, šalių dalyvavo, jų buvo daugiau nei 60 toje darbo grupėje. E, taigi dalyvavimas buvo gausesnis nei ankstesnėme darbo grupės posėdėje lapkričio mėnesį. Taip pat matome, kad daug valstybių siunčia vis aukštesnio rango uh, atstovus dalyvauti šiuose diskusijose, tai rodo, kad tos diskusijos vertinamos rimčiau. Ir dar vienas naudingas dalykas e, yra tas, kad diskusijose dalyvavo daugiau suinteresuotųjų subjektų, tarp jų buvo nemažai ES nevyriausybinio organizacijų ir jos dalyvavo visą savaitę. Kaip prisimenate, procesas vyksta trim etapais. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, ar yra kokių nuogastavimų, taip pat aptarti e, reformos poreikį ir tada jau pradėti dirbti su pačia reforma. Per darbo grupės posėdį balandžio mėnesį mes iš esmės baigėme pirmąjį etapą, tai yra išnagrinėjome nuogastavimus e, ar klaus, pagrindinius klausimus. Dabar periname prie antro etapo. Spalio mėnesį persime prie antro etapo, kai aptarsime reformos būtinybę. Vienas iš iškeltų klausimų ir nugastavimų yra tai, kad dabartinė sistema kelia didelį susirūpinimą. Daugelis šalių pritarė ES nuogastavimams dėl dabartinių sistemų. Daug šalių nuogastauja dėl to, kad nėra galimybės apskūsti apeliacinės tvarka sprendimų, taip pat, kad trūksta nuspėjamumo daug kas reiškia susirūpinimą dėl dabartinės sistemos ad hoc pobūdžio. Taigi, jeigu norime gero pagrindo, na, turime gerą pagrindą, kad daugelis reiškia nuogastavimus, taigi dabar galėsime pereiti prie kito etapo, aiškintis, ar egzistuoja reformų poreikis ir mes manome, kad tos diskusijos apie tai vyks Mm, per kitą darbo grupės posėdį, kuris turėtų būti surenktas šių metų spalį arba lapkritį. Ir kadangi jau klausėte manęs apie akmėją e, atvejį, ir jūs žinote, kad tai yra vidaus rinkos reikalas ir tai nėra priekybos generalinio direktorato kompetencija, tačiau turėdamas galvoje akmėjo sprendimą, galiu pasakyti, kad komisija ketina dirbti su valstybėmis narėmis ir išsiaiškinti vis kiek yra mm, ES vidaus mm, dvišalių investicijų teismų. Ir norime, kad ECT nebūtų taikoma tarp ES valstybių narių. Ačiū. Na, yra ir daugiau bylų atvejų, e, pavyzdžiui, yra atvejs susijęs su Ispanija ir energetikos hartija. Norėčiau jūsų paklausti, kiek reikia valstybių, kad būtų įsteigtas daugiašalis investicijų teismas. Sekmadienį lankiausi Hamburgė. Hamburgė veikia tarptautinis jūrų teismas. Jis įsikūręs milžiniškame uh, pastate, turi daug erdvės, turi daug vietos. Noriu paklausti, kiek šalių reikia jums? Karl minėjo Vietnamą, Meksiką, Kanadą. Yra daug didelių ES partnerių, taigi kokiu dar partneriu jums reikia? Ačiū. Geras klausimas. Na, jeigu galėčiau tai pasakyti, tai yra toks e, operatyvus klausimas. Na, kyla klausimas, kiek šalių reikia, kad galėtume pateisinti sekretoriato įsteigimą ir darbo užmokesčio mokėjimą jiems. Taigi mums tikrai reikia uh, ES valstybių narių ir pačios ES. Taip pat e, tikimės, kad tie partneriai, kuriuos minėjo Karlo, jau pritarė investicijų teismų sistemai, bet reiktų ir dar papildomų šalių, kad tikrai pateisintume tokio teismo sprendimą, e, steigimą. Bet žinoma, nereikėtų šimto ar šimto penkisdešimties šalių, jeigu jau kalbame apie skaičius. Na, manau, kad pakaktų 40-50 šalių, toks skaičius būtų pakankamas, bet iš tikrųjų e, nustebtumėte pamatę, kaip sudominta yra darbo grupė reformomis. Manau, kad mes e, užduodame teisingus klausimus tinkamu metu. Ačiū, turiu tik du, du, tris norinčius pasisakyti. Pirmiausia, Marija Arena. Ačiū. Jeigu teisingai supratau po pateiktų paaiškinimų, yra teismo sprendimas, kuriame yra pasakyta, kad SDS, vidiniai SDS, tai yra tos sistemos taikymas tarp valstybių narių nėra priimtinas. Tai reiškia, kad norima mm, pertvarkyti dvišalius vidaus susitarimus. Tačiau valstybės narės šiuo metu sudaro dvi šalės investicijų sutartį su SDS, kadangi tarptautinė sistema kainuotų brangiai. Taip pat e, yra tam tikras e, bendra ES sistema, kuri papildo valstybių narių dvi šalius išorės susitarimus, kad tie susitarimai atitiktų Europos politiką. Ir jeigu Europos politika nuspręstų, kad ESDS nebereikia, na, jeigu nusprendžiama, kad ESDS nebereikia, nebereikalinga, kaip jūs įvertinsite, kad valstybė narė turi galimybę pasirašyti dvišalį investicijų sutarimą su SDS. E Man atrodo, kad yra tam tikro nenuseklumo tarp ES išorės politikos ir uh, E, valstybėms narėms taikomos politikos. Man atrodo, kad valstybės narės neturėtų sudaryti e, dvišalių investicijų sutarimų su SDS. Ir tai siejasi su to, ką jūs sakėte, jeigu jūs e, lengvinate valstybių narių darbą ir sakote, kad jeigu IDS kainuoja per brangiai, valstybės narės gali sudaryti sutarimus su ISDS. Uh, Ir jeigu jūs palengvinsite valstybių narių darbą ir sakysite, kad mm, daugiašalis teismas kainuoja per daug ir nereikia už jį mokėti, tai tada niekada neatsiras tas daugiašalis teismas. Taigi man atrodo, kad e, ne, egzistuoja nenuoseklus veiksmai, nenuosekli vykdoma ES politika valstybių norių atžvilgių. Na ir aš iš tikrųjų m, mm, esu nepatenkinta, nes aš esu iš Belgijos kuri Belgija pateikė klausimą teismui dėl IACS suderinamumo ir ta pati šalis kuria dvišalį investicijų modelį. Aš pati mačiau dokumentą, kuriame mm, e, taikoma senoji SDS formulė. Taigi, e, ji ketina sudaryti dvišalius investicijų sustarimus su ISDS na, tikrai politikos rytyje mes gali būti, galime būti veidmainiai. Ir Belgija šiuo atveju įrašė nedidelį tokį prierašą, kad ji palankiai vertina daugia šalį investicijų teismą. Taigi jis sudaro sustarimą su SD, kuriame yra SDS, tačiau taip pat reiškia ir prielankumą daugia šaliam teismui. Taigi nėra nuoseklumo. Iš tikrųjų nėra nuosekliai e, siekiama pakeisti ISDS daugia šalių teismų, nors dėl to Europos šalis yra sutarusios. Ema, ačiū. Na, vienas iš svarbiausių klausimų yra arbitražo teismai. Kaip jūs ketinate pas, e, paskirti arbitražo teismų narius ir užtikrinti jų nešališkumą? Ir taip pat Noriu pateikti dar vieną klausimą. Kokia yra dabartinė padėtis dėl ES investicijų politikos, ypač Hongkongo ir Taivanio atveju? Kada prasidės dėrybos su šiomis šalimis? Wel, voorzitter. Voorzitter, zoals u vermoedelijk wel weet, ben ik. Marie Menieu. Ačiū. Jūs tikriausiai žinote, kad aš neremiu e, tokios investicijų apsaugos, kurią siūlo e, Europos komisija. Jeigu būtų sukurta tokia. Aš manau, kad jeigu kyla kažkokių tai ginčių, juos geriau spręsti prasniuose teismuose, o ne specialiuose ginčių nagrinėjimo mechanizmuose. Tikrai ne visi asmenys, profsąjungos, aplinkos apsaugos organizacijos, e, bet kas, kas nėra užsienio investuotas, visi šie asmenys negali kreiptis į tos specialius teismus. Tokie būtų mano komentarai, bet turiu ir klausimų. Buvo sakyta, kad yra nemažai šalių, kurios domisi tokia sistema, kiek jų yra ir kokios konkrečiai tai šalis, ar jos prisims ir kažkokių įsipareigojimų. Taip pat mane domina ir konkrečios datos, ar mes kalbame apie spalį, apie lapkritį, visą tai kažkiek užtruks, ar ne? Kada tokia sistema pradėtų veikti? ir kas atsitiktų su susitarimu su Japonija. Ar Japonija pritarė tokiam naujam metodui? Ar yra ir daugiau šalių, kurios norėtų tokios sistemos? Australija sakė, kad ji norėtų susitarimo be ginčių sprendimo mechanizmo. Tam pritartų. Ar tam pritartų ir komisija? Ačiū. Kas norėtų atsakyti visus šitos klausimus? Um, thank you. Let me... Ačiū. Pabandysiu atsakyti į klausimus. Na, o į kai kurios kitus klausimus gal atsakys Karlos. Dėl to, kai pasakė Mesarino. Marija Rena. Ir dėl Belgijos situacijos, ne dėl to turi spręsti Belgijos politikai. Čia paminėčiau keletą elementų. Mums e, reikia tam tikros autorizacijos iš valstybių narių. Kai kalbam apie tas valstybės narės, su kuriamis nesiderėme. Jeigu valstybės narės derasi dėl dvišalių investicinių susitarimų, tai vėlgi įsipareigojimai tokie patys. Valstybės narės turi atsižvelgti į tam tikrus esminius pakeitimus. Reikia užtikrinti, kad būtų laikomas Elksenos kodekso, kad būtų tinkamai skiriami arbitrašinio teismo nariai, jie turi dirbti visiškai skaidriai gali būti, kad reikės kreiptis į daugia šalius investicijų teismus. Mes siekiame užtikrinti nuoseklumą visose dėrybose, kurios vyksta ES lygmenių. Bet mažesniai šaliai gali būti sunku sukurti investicinių ginčių sistemą, nes tai yra didžiulė administracinė našta. valstybės narės turi laikytis ES politikos. Kalbant apie Belgiją. Belgija labai aktyviai dalyvauja diskusijose tiek ir su darbo grupe, tiek ir su taryba, siekdama, kad ta e, daugia šalių investicinių ginčių sistema išvyktų dienos, išvystų dienos šviesą. Mes norėtumėm, kad tokia sistema būtų taikoma tiek egzistuojančiams susitarimams, tiek tiems susitarimams, dėl kurių dar deramasi. Na, situacija nėra tobula, tai yra perinamojo laikotarpio e, situacija. Na ir palaipsniui E, ir valstybių narių turime sustarimai bus keičiami. Dar yra vienas papildomas klausimas. Ar yra bent vienas atvejis, kai jūs valstybei nariai neleidote pradėti dėrybų? Taip yra, bet taip aiškins Karlos. Taip, kai taip atsitinka, mes stengiamės, e, kad valstybė narė neprašytų tokio, tokio leidimo. Mes stengiamės e, problemą išspręsti neformaliai. Na ir daugeliu atveju valstybės narės pakeičia nuostatas, nes kai uh, valstybė narė oficialiai to prašo mums, mes turime tikrai labai nedaug laiko sureaguoti, bet taip, buvo tokiu atveju, kai reikėjo tam tikrų korekcijų. Ačiū. Dabar ponios Maklarkin klausimas apie paskirimo procedūras. Čia reikia skirti investicinių teismų sistemą nuo daugia šalių sistemų. Kalbant apie investicinių teismų sistemą, tai reikia siekti susitarimo su e, šalimi partnerė. Pavyzdžiui, Kanados atvejis buvo atrinkti 15 narių. Komisijos narė Malmström pažadėjo parlamentui išsiaiškinti, kokios konkrečiai procedūros bus taikomos. Mes norime užtikrinti, kad atrankos procedūra būtų tinkama, skaidri ir kad nariai būtų paskirti tarybos sprendimu. Mes dabar e, žiūrime į tą modelį, kurį naudoja Europos teisingumo teismas. Dabar dėl daugia šalių teismų tai yra viena iš problemų. Būtent dėl paskirimo procedūros šiuo metu e, daug dirbama šioje srityje. Tai spindėta ir darybinėse gairėse. Yra įvairių tarptautinių teismų, pavyzdžiui, e, tarptautinis baudžiamasis e, tribunolas. Ir yra tam tikra, taikoma tam tikra peržiūros sistema. Yra potencialūs kandidatai, teisėjai ir speciali komisija e, vertina asmenų tinkamumą būti paskirtų ir tuomet jie yra tvirtinami. Taigi mes E, ieškome panašios sistemos ir tai tarptautiniai teismų sistemai. Toliau buvo klausimas, kiek šalių susidomėjo. Kodėl tokį klausimą būtų galima spręsti jungtinėse tautose? Na, tuomet salėje sėdėtų praktiškai visų jungtinių tautų atstovai praktiškai visos išsivyščiosios šalis galėtų dalyvauti e, tokiuose diskusijose. Balandžio mėnesį jau įvyko toks susitikimas, ten dalyvavo apie 60 šalių, nemažai šalių iš Latinų Amerikos, vis daugiau, e, šį, vis labiau šį procesą įtraukia ir Afrikos šalis. Dar nepriartėme prie to proceso uh, etapo, kad susitartumėm, kokie kryptimi eisime. Tai bus jau antras etapas, kuris prasidės lapkritį. Yra tikrai nemažai šalių, kurios e, irgi turi tokių pat abejonių kaip ir ES. Taigi dar tikrai reikia nemažai padiskutuoti. Procesas turėtų būti įtraukiantis visas šalis. Bet tikrai yra nemažai šalių, kurios pritarė mūsų siekiamoms reformoms. Dabar dėl konkrečių laiko datų. Paprastai UNCITRAL susitinka du kart per metus. Panašu, kad tai bus dirbama ir 2018 ir 2019 metais. Buvo sakyta, gal reikėtų darbą paspartinti, gal reikėtų uh, surenkti daugiau techninių susitikimų. Bet vis dėlto uh, kaip ir visų tarptautinių dėrybų atveju, taip ir čia darbas truks ne vienerius metus. Japonija, ji taip pat yra įtraukta, labai aktyviai dalyvauja diskusijose. Na ir tiesą sakant, jai ypač aktualus e, trans e, ramio vandenino susitarimas. Bet panašu, kad čia viskas tarsi užstrigę dėl Japonijos. Pradžioje buvo pasiekta nemažai pažangos, dabar iš esmės mums liko susitarti dėl ginčių sprendimo. ES siekia reformų. Toliau dėl Hongkongo ir Taivano. Čia mūsų pradinis tikslas buvo įtraukti tą regioną, kur Kinija kol kas dar nebaigtos darybos dėl investicijų susitarimo, darybos su Kinė labai sudėtingos. Kalbant apie Hongkongą ar Taivanį, tai darybos dar tik prasidėjo, įvyko preliminarios diskusijos. Na ir kol kas viskas vyksta gana gerai. Kol kas dar netėjo tas etapas, kai reikia siūlyti darybinį mandatą, kol kas dar reikia atlikti poveikio vertinimą, bet tikrai turime ketinimų. Tarsi papildyti e, e, tuos investicinius santykius, kurie jau egzistuoja su Kinija. Ačiū. Tai ko gero tiek dėl investicijų politikos. Ačiū mūsų svečiams. Ačiū e, komiteto nariams, kurie e, pasiliko iki posėdžio pabaigos. Rytoj darbą pradėsime 9 val. ryto. Gero vakaro visiems.